komisijos pirmininką, poną Žozę Emanuelį Baroso. Prieš pradedant klausimų valandą noriu informuoti, kad vakarykščio posėdžio protokolai jau paruošti. Ar būtų prieštaraujančių jiems arba norinčių kažką pasakyti? Kadangi ne, tuomet tvirtinsime protokolus. Na, nu, dabar eikime prie darbo tvarkės kito klausimo, tai yra klausimų komisijos pirmininkui valanda. Dar kartą sveikinu pono Baroso atvykus į Europos parlamentą. Pradėsime nuo pirmos dalies. Tai yra kiekvienos frakcijos vadovų klausimai arba kitų asmenų, kurie buvo paskirti užduoti klausimus politinių frakcijų vardu klausimui vieną minutę, atsakymui vieną minutę ir galima dar gauti papildomai 30 sekundžių papildomam klausimui. Pradėsime nuo EPP frakcijos. Pone Corin Wortman Kohl. De verwachtingen voor Europa 2020 zijn hoog gespannen. Dėkoju, ponė pirmininkė lūkesčiai Europai 2020 mūsų frakcijoje yra labai dėlių, lygiai taip pat ir piliečiai daug tikisi, tai yra darbo vietų bei pažangos vykdančią programą. Taigi jie